Balsuosime per kitą plenarnę sesiją. Dabar pereisime prie ponios Fotygos pranešimo. Veiksmai, kuriuo ėmėsi EIVT praėjus dviejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą. Pone Fotyga, pranešėja, žodis jums. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Man tenka garbė pristatyti šias rekomendacijas skirtas tarybai ir komisijos vicepirmininkiai. Rekomendacijos parengtos praėjus dviems metams po svarbaus pranešimo, Stratkom pranešimo, skirto kovoti su priešiška propaganda sklindančia iš trečiųjų šalių. Aš buvau pranešėja ir dėl kito pranešimo. Pirmasis pranešimas patvirtintas 16 metų lapkritį. Jame yra dvi dalys. Nurodyti du pagrindiniai veikėjai, kurie skleidžia tą priešišką propagandą. Vienas iš jų yra Rusijos federacija, tai yra valstybinis subjektas ir nevalstybinis subjektas, tai yra radikalios islamo organizacijos, tokios kaip ISIS. O šį kartą e, pranešimo ir rekomendacijų struktūra kitokia. Pagrindinės parlamento frakcijos prisidėjo prie šio darbo. Rekomendacijos padalyjame į atskiras dalis aptarėme 18 metų situaciją, aptarėme hybridinio karo fenomeną, pabrėžėme, kad būtina išvengti cenzūros, kovojant su propo, e, priešiška propaganda, dezinformacija, kuri nukreipta prieš ES, jos valstybės narės. Mes taip pat pabrėžiame, kad žurnalistinės medžiagos kokybė yra labai svarbu, kad būtina ginti žiniasklaidos ir žodžio laisvę. Nurodome, kokios teisėkūros veiklos ėmėsi ES taip pat kaip tai daroma tarptautiniu lygmeniu. Kalbame, kokių humanitarinių teisės aktų reikia, kad pasirengtume kibernetiniam karui arba informaciniam, vadinamam informaciniam karui. Mes taip pat aptarėme kaip keičiasi tendencijos veikiantieji asmenys. Pavyzdžiui, aptardami radikalus ir teroristus, pastebime, kad naudojamos ne tik populiarios interneto svetainės skirtos jaunimui radikalizuoti, bet taip pat pasitelkiamos ir šifruotos žinutės, žinučių siuntimo programos. Tai labai populiaru taip pat. ES institucijos ir organizacijos pilietinė visuomenė gerokai padirbėjo per tuos dviejus metus. Visą tai mes pranešimo nuorodose išvardyjame. Pavyzdžiui, parengtas kovos su dezinformacija praktikos kodeksas. Mes paminime bendrabiavimą su transatlantinėmis šalimis, mūsų partnerėmis. Ir paminime, kad įsteigta transatlantinė eh, komisija tais klausimais. dezinformaciją ir priešišką propagandą, taip pat būtinybė apsaugoti mūsų rinkimus, visa tai yra aptarta. Šiais metais, pavyzdžiui, valstybės narėse vyks 29 skirtingi rinkimai, taip pat Europos parlamento rinkimai šiais metais vyks. Ir žinome, kad Rusijos federacija kišosi į rinkimus, į referendumus anksčiau ES ir, ir kitose pasaulio vietose Vadinasi, turime ryštingiau pasipriešinti tokiems veiksmams. Pabrėžiame Stratcom East centro svarbą. Taip pat pabrėžiame, kad reikia dirbti vakarų Balkanuose ir artimuosiuose rytuose bei Šiaurės Afrikoje. Ačiū. Ačiū. Dabar komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės vardu Mimica. Pirmininkė, kolegos, puiku, kad skiriate laiko aptarti užsienio kišimosi ir dezinformacijos problemą. Tai karštas klausimas artėjant Europos parlamento rinkimams. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo, ypač Anai Elžbietai Fotigai, pranešėjai, kad taip laiku pateikė tokių naudingų rekomendacijų. Jos atitinka tą logiką ir tos veiksmus, kuriuos numato veiksmų planas kovojant su dezinformacija. Vyriausiai įgaliotinė ir komisija jį pateikė Europos taryb... atsiprašau, tarybai. Hybridinės grėsmės ir atsakas jas tai bendra užduotis. Mes savo darbą atliekame, tačiau valstybės narės turi pasistengti ir tai nurodyta vadovų tarybos išvadose. Rekomendacijose pasakyta štai kas. Esminis dalykas - išraiškos, žodžio laisvė, žiniasklaidos pluralizmas, E, pilietinės visuomenės atsparumas. Tai kertinės mūsų vertybės. Štai ant ko turi būti statoma mūsų kova su dezinformacija. Tokia dvasia mes parengėme mūsų veiksmų planą įgyvendinamą kovojant su dezinformacija. Pranešime sakoma, kad ES strateginė komunikacija tai mūsų prioritetas. Valstybės narės ir Europos institucijos turi petis į petį kovoti su dezinformacija. Noriu Jūs patikinti, tai jau vyksta, tačiau tai ilgalaikis darbas. Jis turės tęstis ir po parlamento rinkimų. Todėl tikimės, kad parlamentas ir toliau mums padės. Aš kalbu ir apie biudžetą. Mes turime tris strateginius komunikavimo centrus, darbo grupės. Mes didiname jų finansavimą, kad jie geriau išaiškintų dezinformaciją, ją analizuotų ir kovotų su ją. Ir kad pagerintų būdą, kaip mes komunikuojame, pranaš, pranešame po mūsų politiką ir vertybės. Kitą savaitę pradės veikti skubių įspėjimų sistema. Tai numatyta veiksmų plane. Valstybėms narėms bus geriau ir lengviau keistis praktiką ir kovoti su dezinformacija. Tai darome prieš parlamento rinkimus, kad padidintume piliečių suvokimą, kokia tai problema ir pagerintume bendrą atsaką, padidintume suvokimą ir visuomenės atsparumą. Džiaugiuosi, kad jūs pripažįstate e-stratkom darbo grupės atliktą darbą, skleidžiant teigiamą komunikaciją ir kovojant su dezinformacija. Aš noriu pagirti ir vakarų Balkanų bei pietų Stratkom darbo grupė. Rytų Stratkom darbo grupė tai šios ryties pionieriai jie nustatė daugiau kaip 5000 atvejų, kai dezinformacija plūsta iš Rusijos. Deja, bet tas skaičius ko gero dar didės. Problema niekur neišnyks. Mūsų bendra pareiga užtikrinti, kad parlamento rinkimai nebūtų supurvinti išorės įsikišimų. Tai iššūkis. Turime bendrabiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis, žiniasklaida, interneto platformomis. Išorės veiksmų tarnyba dirba ranka rankon su parlamentu ir komisija. Veiksmų planas gerbs skirtingų valstybių praktiką, skirtingus uh, žodžio laisvės principus, bet mes būsime geriau pasirengę atremti tokius išpolius kartu su savo partneriais NATO ir G7. Pavyzdžiui, su NATO mes jau dalyjamės pranešimais, įvertinimais, informaciją, vykdome koordinuotus veiksmus. Pavyzdžiui, nagrinėjame hybridinio karo scenarius, hybridinių grėsmių scenarius. Investavimas į ES teigiamą komunikaciją, į diplomatiją yra būtinas, jeigu norime sėkmingai e, propaguoti savo vertybės ir kovoti su dezinformacija glaudus bendradarbiavimas tarp ES delegacijų, misijų, tai galingi ginklai, kurie padeda skleisti teigiamą ES įvaizdį pasaulyje. Geriausias priešnodis prieš dezinformaciją yra skatinti sveiką žiniasklaidos aplinką ir pasakoti, kokią naudą atneša ES politika. Mūsų piliečiai turi teisę priimti sprendimus pagal teisingą informaciją, o ne pagal melus. Jie turi teisę į žiniasklaidos pluralizmą ir aukštos kokybės informaciją. Ši kova apie jos esmė tai mūsų ES kokybė, demokratija ir informacijos kokybė. Ačiū toliau, EPP frakcijos vardu. Pana Manesku, prašom, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Fotygą, parengus puikų pranešimą, kuris pateiktas pačiu laiku. Turime tekstą, kuris pripažįsta, jog egzistuoja prieš dezinformaciją ir propagandos kampanijos, o valstybės narės turintys aktyvių priemonių kovai su propaganda ir e, reaguoti į trečių šalių špion, špioninius veiksmus. Veiksmus reikia keistis informaciją tarp valstybių narių, vykdyti švietimo kampanijas, na ir pagaliau e, reikalingas tinkamas e, finansavimas rytų Stratcom grupiai ES privalo elgtis tvirtai. Nepamirškime, kad 2013 metais generolas Gerasimovas kalbėjo apie nekarinės veiksmus siekiant strateginių tikslų. Ir kad, apie tai, kad ginklus reikia pasirinkti pagal jų veikimo efektyvumą. Ir kiek kalbama ne tik apie melus, bet e, kiek mūsų piliečių gebėjimus skirti tai, kas yra tiesa ir melas, e, sugebėjimus. Tai yra propagandinis karas. Na ir jį už jo nuopelnus e, dovanojo. Taigi mums reikia tvirtų veiksmų ir visų pirma derinti savo veiksmus su NATO ir G7 partnerėmis. Skatinti nieko neveikti keltų grėsmę 500 milijonų piliečių ir pakirstų mūsų vertybės bei sąjungos integralumą. Ačiū. Labai ačiū. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Freund. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Po dviejų mėnesių Europoje vėl prasidės rinkimai. Ir kaip Brexito metu ir JAF rinkimuose ir, ir, ir Prancūzijos rinkimuose bus labai daug iššūkių. Tai būtent, kad internete ir socialiniuose tinkluose susidurėme su melagienomis ir su propaganda. Dažnai taip viskas yra suformuluota, kad vartotojams yra sudėtinga atskirti faktus nuo fikcijos, informacijos nuo propagandos, teisybę nuo melo. Todėl džiaugiuosi, kad EIVT e e, atskiras skyrius ėmėsi šio klausimo. Visgi manau, kad tai yra tik tai pirmas žingsnis. Problema ta, kad technologinė pažanga e, mus lenkia. Ir mes visą laiką kovojame su vakarykštė dezinformacija, su užvakarykštėmis priemonėmis. Mes turėtumėm žiūrėti į priekį, kas įvyks, kas mūsų laukia. Būtent tai ateityje žmonėms į lūpas bus įdėti žodžiai, kurių nesakė. Jie bus rodomi vietose, kuriuose nebuvo. Rodys politikus, kurie, kurie padaro tai, ko niekada nedarė. Bus, viskas bus fikcija. Pabaigai noriu pasakyti, kad nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šito dokumento. Tai yra mano paskutinis darbas kaip šešėlinio pranešėjo, aš nebedalyvausiu rinkimuose. Labai džiaugiuosi, kad kaip Austrijos e, deputatas galėjau prisidėti prie Europos statymo ir tikiuosi, kad šis procesas nebus stabdomas nacionalistinių ar populistinių surovių. Tik tai vieninga, stipri Europa gali įveikti ateities iššūkius. Dėkoju. Ja, Labai ačiū. Dabar AKR e frakcijos vardu ponas Černecki. Pane Piringė, komisarė, mėly ponai, sveikinu Aną Fatigą Parnagus šį svarbų pranešimą. Jis svarbus, nes esame fronte. O fronte yra taip. E, turi tokią žiniasklaidos erdvę, kurio skirta panaudojimui. Vieni ją naudoja kovoti prieš laisvę, ta kova vykdo konkrečios trečiosios šalis, kurias galima įvardinti. Yra tam tikrų galimybių politinėme gyvenime panaudoti turimas priemonės, artėja rinkimai ir gali būti tokių progų. Brexitas taip pat gali būti tam tikra galimybė Yra ir kitų situacijų, kuomet mūsų žiniomis bus bandoma jas išnaudoti laisvės priešams. Jeigu norime plėsti e, laisvę, tai tai būtų kaip ir raudonas skudiras būliai. Labai ačiū. Alde frakcijos vardu ponas Auštrevičius. Prašom. Pone pirminkė, komisarė, kolegos, prieiga prie informacijos vis dažniau kelia riziką, kad gausi nepatikrintą informaciją. Visos ES valstybės narės ir šalis, kurios neigia dezinformacijos buvimą ir priešaus propagandos egzistavimą, taip pat neigia jos poveikį viešai nuomoniai, turi pripažinti, tai įvertinti situaciją savo teritorijose ir imtis aktyvių veiksmų kad pasipriešintų ir paneigtų tokią informaciją. Turime sunaikinti esamą melo dezinformacijos propagandos rinką Europoje. Ja, ji yra skatinama ir viduje, ir išorėje. Ponios ir ponai, yra įvairių rušių terorizmo, tai yra ir karinio, ir grėsmės saliam saugumui. Informacinis terorizmas yra toks kurį turime laikyti grėsmę viešai tvarkai, saugumui ir mūsų visuomenės gyvenimo pagrindams. Informacinis terorizmas yra tiesiogiai susidėjęs su hybridiniu karu ir e, puola mūsų žmonių širdis ir protus. E, kad įgalinti tą karą, e, sėkmingą karą tarp su elfais ir troliais, turime panaikinti esamus trūkumus rytų stratkomo grupės darbe, kadangi trūksta tam tikrų žinių, yra institucinių e, silpnų vietų. Tam reikia priimti greitus sprendimus, kad rytų strateginės komunikacijos grupė taptų tikra struktūra su tinkama parama ir finansavimu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės pana Rebeka Harms. Pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, kitaip nei pirmasis Fotygos pranešimas. Dėl naujojo pranešimo mes buvome daug vieningesni ir tai buvo todėl, kad mes daug daugiau e, patirties turėjome jau su propaganda, neapykantos kleidimu, mes daug daugiau susidūrėme savo šalyse su šia problema. E, būtent Rusija daugiausia tos mums e, patirties padovanojo, taip sakant. Ir Rusija ir Kremlius vis daugiau pastangų ir priemonių deda tam, kad Europos e, šalyse e, skleistų propagandą e, dėl įvairiausių, įvairiausiamis temomis ir migracijos, ir geltonųjų lėmenių, ir taip toliau, pavyzdžiui, dėl breksito strateginės komunikacijos skyrių e, paskirti šiam tikslui yra labai svarbu, jį reikia sustiprinti, reikia daugiau ekspertų, reikia didesnio finansavimo, labai svarbu, kad šis skyrius ateityje dirbtų ir su valstybių narių atitinkamais e, specialistais, taip pat su NATO ir žvalgybomis. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad nepriklausoma laisva žiniasklaida, pluralizmas e, demokratijoje yra pagrindinis vaistas prieš neapykantą ir propagandą. Dėkoju Jums uždėmesi. Labai ačiū toliau mm, vieningų kairiųjų frakcijos vardu panas Koso pirmąjį. Dėkoju, pirmininkė. Dveji metai praėjo nuo šio dokumento pristatymo tie patys kaltinimai be jokių įrodymų, tas pats argumentavimas paremtas komunikacijų e, technologijomis, kurios senai nebe, nebegalioja. Ir visiškai nenorime gerosios kaiminystės su Rusija. Ir atrodo, kad politinių vidinių procesų e, kaltę sumetame kažkam iš išorės. Būtent rinkėjai e, baudžia didžiasias partijas už neoliberalią politiką. Čia yra kalbama net apie islamo valstybę kuri prisideda tik tai sugadinant mūsų santykius su Rusija. Šis parlamentas siūlo sukurti nepriklausomas komunikavimo e, grupės, žurnalistų grupės. Bet kaip tu gali būti nepriklausomas, jeigu tave finansuoja ES? Parlamentas daro tą, ką kritikuoja ir nekritikuoja to, ką daro. E, e, Dėkoju. EFDD frakcijos valdu. Castaldo. Colleghi, è innegabile la dimensione delle minacce Ačiū, nepaneigiama, kad e, hybridinės grėsmės yra milžiniškos. Tai yra informacijos skleidimas, kurio, kuris strategiškai veikia mūsų visuomenės. Naujos technologijos išplečia tokias atakas. Mes visi dabar susiję, susijęti technologiškai. Kolegos, ar šitas pranešimas padės realiai mūsų piliečiams apsiginti nuo kenksmingų trečiųjų šalių veiksmų. Tai gali būti valstybė ar teroristai. Ta grėsmė gali kilti iš džihadistų, iš teroristų, nebūtinai iš konkrečios valstybės. Dabar ir valstybės dažnai pasitelkia tarpininkus. Taigi reikia holistinio, visą apimančio požiūrio, neverta susikoncentruoti į kažkokią geografinę vietovę. Ne, neverta kalbėti aptakiai apie kažkokią cenzūrą, technologijas. Yra gerų dalykų šitame pranešime, bet jis neveiksmingas ir šališkas. Ačiū toliau, e, NF frakcijos vardu ponas Schaffhauser. Ačiū pirmininkė. Pone Fotiga, jūs iš tikrųjų kalbate ne apie strateginę komunikaciją. Jūs siūlote taikyti jėgos priemonės, kovojant su neapibriešta propaganda, kuri e, kyla iš prieš, priešingų, priešiškų ES šalių. Jūs naudojate pačią konspiracinę arba, kaip sakyčiau, bolševikinę prie, e, e, logiką, kaip ir ponia Kalnietė savo pranešime kai visi užsieniečiai kalti dėl visų Europos problemų. Brexitas, tai Putinas, Geltonas Lemenis, Maskva, Rūkas Varšo, Varšuvoje, kalti rusai. E, šie pranešimai siūlo naudoti cenzūrą. Tai yra stalinistinis požiūrėjimas, e, tai įkurti perauklėjimo stovyklas. Tai yra gerai pažįstamas komunizmas. Visi, kas prieš, yra išdavikai. Pone, jūs išduodate didžiojo Lenko paveldą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II e, e, yra tas didysis Lenkas. Jūs e, nukirsite Europai Rusijos ranką ir Europa bus ne visavertė. Pone, jums iškelta milina kartelė. Ar sutinkate atsakyti į pono Tarando klausimą? Prašom, ponia Tarandai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Šafhauzeri, ar sutiksite su manimi, kad lygyti ponio Kalnietę su stalinizmu yra šiek tiek netinkama, nes kiek aš žinau, ji gimė Sibiro gulage. Čia jau klausimo pabaiga galite atsakyti. Aš turėjau progų kalbėtis vakar su ponia Kalnietė ir apie jos gulago patirtį. Deja, e, ji manęs neklausė, kai aš apie tai kalbėjau. Aš jai pasakiau, kad apie Rusiją kalbėti reikia ne vien naudojantiems jausmais, bet reikia šiek tiek ir sveiko proto, analizuojant situaciją. Aš sakyčiau, aš norėčiau daug kartų jai papasakoti, kad aš kovojau su komunizmu ir 89 metais Strasbūre mes subūrėme čia Strasbūre visas uh, antikomunistinės jėgas po sienos griuvimo. Ačiū, periname toliau prie diskusijos. Ir toliau ponas Funtulis, vieną minutę. Pasakykime tiesą. Propaganda nėra jūsų problema, ponios ir ponai. ES skleidžia daugiausia propagandos savo piliečiams. Problema jums yra tai, kad tai, kas prieštarauja jūsų interesams. Mes finansuojame tūkstančius e, nevyriausybinio organizacijos, organizacijų, kurios skleidžia propagandą vairiausiamis kryptimis. Ir e, e, vadina tai ES vertybėmis, neklausdami piliečių, ar jie su to stinka. Ir blogiausia yra tai, kad jūs manote, kad piliečiai visiškai nesugeba įvertinti gaunamos informacijos taikydami tokią patronizuojančią tai požiūrį, norite primesti savo nuomonės. ES piliečiais gali balsuoti už ką nori, jeigu, žinoma, jie su jumis sutinka. Bet piliečiai yra gerai informuoti ir patys gali apsispręsti. Labai ačiū. Toliau pana Kalnėtė, prašom, vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Jeigu ir yra viena rekomendacija, kurią reikėtų pakartoti dar ir dar, tai yra skubiai Stratcom grupę paversti nuolatinę struktūrą išorės veiksmų tarnyboje ir tinkamai ją finansuoti ir suteikti tinkamus išteklius. Antra, turime ir toliau remti Europos demokratijos fondą, kuris skirtas stiprinti žiniasklaidą rusų kalba Europoje sąjungoje, kaimynystėje ir, pač, ir, ir kitur. Ir trečia, visos politinės partijos ES turi būti skaidrios dėl to, iš ko gauna finansavimą, didesnių ar mažesnių donorų. Piliečiai turi teisę žinoti, kurios partijos yra tiesiogiai ir netiesiogiai yra finansuojamos Rusijos žvalgybos tarnybų ar globalių kampanijų, kad jos taptų jų tikslų ruporais ir atstovautų ne visada e, demokratinius interesus. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponia Julie Ward, vieną minutę. Propaganda. Propaganda nukreipta prieš ES. Čia mes kalbame ne apie nacionalistus, euroskeptikus, kurie yra ir čia, Europos parlamente, ir siekia sugriauti taikų Europos projektą. Dėl ankstesnio pranešimo, kai kalbėjome, aš pasakiau, esmė yra Rusija ir kitos šalis, kurios priešinasi mūsų vertybėms. Jos e, sėkmingai įtakojo Brexito referendumą 16 metais ir Putinas su savo siebrais gali sėkmingai įtakoti Europos parlamento ateinačius rinkimus. Reikiantis priemonių. Technologijų kompanijos turi investuoti į priemonės, kurios aiškiau nustato propagandą, vadinamosius botus, robotus ir panašiai, kitus dalykus, kurie skleidžia desinformaciją. Antra, politinį lygmenių reikia daugiau susivokimo. Pavyzdžiui, Prancūzijos um, parlamentaras Šopra čia parlamente gyrė Putiną. Tokie dalykai neturėtų būti leidžiami. Ir galiausiai, Junktinės karalystės vyriausybė uh, užmerkia akis prieš tą priešišką propagandą, kuris kleidžiama Brexito kontekste. Taigi, Jungtinėje karalystėje reikia išsiaiškinti, iš kurgi tie šešėliniai pinigai ir iš kur ta įtaka, kuri paveikė Brexito kampaniją. O ačiū, prašom laikytis jums skirto laiko. Dabar vieną minutę ponui Preda. Ačiū, pirmininkė. Karas prieš propagandą E, verčia mus suprasti patį mechanizmą, jis gali skirtis vienoje ar kitoje šalyje, pavyzdžiui, Rumunijoje. Buvęs socialistų ministras pirmininkas skleidžia informaciją panaudodamas e, armijos atsargos pulkininką. Tyrimai rodo, kad dabartinė vyriausybė skleidžia neteisingas žinias apie Europos komisiją ir parlamentą. ministrai sako, kad bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas pagristas neteisinga informacija. Jis sako, kad e, manipuliuojama rinkėjams. Rinkėjas ankstesnis kolega ministrė Dančyla per palinovinę televiziją pasirodo kasdien. Kalbama tai, kad e, Džordžas Sorosas kelia grėsmę įstatymai viršenybei ar demokratijai. Tokį, su tokia dezinformacija mano šalyje taip pat reikia kovoti. Ačiū. Toliau ponas Picula. Vieną minutę. Dziękujem. Skandal Cambridge Analytica jasno potvrđuje... Ačiū. Cambridge analitikų skandalas patvirtina, kaip rinkimai ir referendumas gali būti įtakoti. Mes laukiam informacijos iš Londono ir matome, kokie yra tokių naujienų rezultatai ir kokios įtakos turi breksitui. Mes turėtume mm, įvertinti Rusijos įtaką socialiniams tikslams. E, žinoma, tai yra labai svarbus žingsnis stiprinant Europą. Mes turime pabrėžti, e, išsiaiškinti, kaip yra daroma įtaka ir Balkanuose, e, tose šalyse, kurios dar tik kandidatuoja Europos Sąjungą. Bet melagienos kyla ne tik tai iš Rusijos, taip pat iš vakarų ir iš, kitų, ir, ir iš kitur. O tikslas yra vienas - susilpninti Europos demokratinės institucijas. Kągi mes siūlome? E, artėjant rinkimams, ogi teikti tikrą informaciją mūsų piliečiams, nes būtent ta informacija bus be galo svarbi Europos projektui. Dėkoju, ponas Kovačiak. Ačiū, pirmininkė. Mes tikrai matome, kad vyksta hybridinis karas. Reikia tai suprasti. Reikia suprasti, kad priemonės yra nepakankamos. Suprantu, kad e, strateginės komunikacijos grupė turi būti atskiras skyrius. Palaikau tokį sprendimą. Reikia ir atitinkamo finansavimo tokiai grupiai. Bulgarijoje veikia panaši struktūra, kuriai vadovauja Marija Gabriel. Marijai Gabriel e, vadovaujant vyriausybė pasiūlė įkurti tokią struktūrą, kuri skatina tyriamąją žurnalistiką ir kovą su propaganda. Reikia palaikyti visas struktūras, kurios susijusios su kova su melagienomis. ES visgi nėra šventa karvė, mes turime žiūrėti kritiškai. Tai tiesa, bet negalime leisti trečiosioms šalims e, taip su mumis kovoti. Ponas Galer, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti ponui Freund, kad pritariu kiekvienam jo žodžiui, bet jo dėja nėra. E, bet jis per dvies minutės sugebėjo nepaminėti Rusijos vardo. Matyt, Austrai sugeba tą padaryti, bet jums tai nepadės. Aš paminėsiu Rusiją. Rusijos tikslas yra destabilizuoti ES. Silpninti ir silpninti. Ir viskas, kas padeda tą tikslą pasiekti, yra tinkama. Rusija e, atstovauja savo ideologiją ir mes turime visose šalyse ES suprasti, kad tai vyksta, kad galėtumėm sustiprinti mūsų piliečių atsparumą. Pone Schaffhauserį, reikia e, teisinio reglamentavimo, reikia keistis informacijomis tarp, val, e, tarp institucijų. ES turi vaidinti svarbų vaidmenį, todėl tikiuosi strateginės komunikacijos grupės sustiprinimo ir kad ji bendradarbiaus su valstybių narių atitinkamais ekspertais. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponas Randžel, bet jo kaip ir nematau salėje, todėl suteiksiu žodį iškart ponui Kukan. Minutę. Much, uh, Euro... Ačiū pirmininkė. Europos demokratijai kyla grėsmė. Neatskiriame faktų nuo melo. Propagandos iš trečiųjų šalių matome vis daugiau ir ją atskirti nuo teisybės yra vis sunkiau. ES nacionaliniu lygiu e, kovoja už savo vertybės, kovoja informacinėme kare. Tai yra problema, kurią matome ir ES, ir palei savo sienas, vakarų, Balkanuose, rytų kaiminystėje, kaiminystėje. Todėl reikia strateginės komunikacijos grupės, kuri e, stiprintų komunikaciją svarbiausiamis temomis. Aš taip pat džiaugiuosi, kad bus skiriama daugiau finansavimo ir išteklių ir bendradarbiavimas bus e, skatinamas, pavyzdžiui, su atitinkamom institucijom valstybėse norėse. E, kova su propaganda turėtų būti prioritetas ne tik tai per ES rinkimus, bet ir taip pat per e, tarybos komisijos darbą. Taip pat labai svarbu efektyviai komunikuoti mūsų vertybės ir politiką. Kitaip galime ir net laikyti tos išorinės, to išorinio spaudimo. Dėkoju. Dabar žodis ponui Kelam. Dziękuję bardzo prezydencję. East Stratcom has delivered excellent results. East Stratcom mums atnešė puikių rezultatų. Jie analizuoja grėsmės ir jau nustatyta 5000 atvejų, kai Kremlius kreidžia dezinformaciją. Stratcom turi būti atitinkamus finansinius ir žmonių išteklius turinti tarnyba išorės veiksmų tarnyboje. Tačiau vis tik tai Stratkomas dar šiek tiek atsilieka. Atsilieka ir Balkanų šalims skirtas Stratkomas. Strateginė užduotis yra padidinti pajėgumus, apjungti pajėgumus Europos institucijų ir valstybių narių, geriau bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, didinti suvokimą, kas yra dezinformacija. Ir svarbiausia, skirti pakankamai išteklių. Faktų tikrintojai ir tinkle dirbantys darbuotojai gali labai naudingai pasipriešinti dezinformacijai. Štetina. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Fotiga pranešime paminėta 38 tarybos rekomendacijos, kurių tikslas kovoti su propaganda. Pažvelkime į H punktą – pasipriešinti Rusijos dezinformacijos kampanijoms. 2014 metais rusų generolas Gerasimovas paskelbė naują doktriną, naujos karo formos. Jis tiesiai šviesiai pasakė, kad e, žodis gali būti stipresnis už tanką ar patrankos vėdinį. Kitaip tariant, melai. Melas jau yra oficialios Kremliaus politikos dalis. Hybridinis karas, mes jame pralaimime Rusijai turime pavadinti dalykus tikraisiais vardais. Rusija nėra mūsų sąjungininkas, ji mūsų priešas. Ačiū. Pone Sandrikienės nematau. Todėl suteiksiu žodį Šveica, ponia iš Šveica. Ačiū, ačiū. Man labai neramu, ne, ne, neramu dėl tų fake news dalykų, dėl dezinformacijos, visa tai dabar vyksta ES ir plūsta pas mus iš trečiųjų šalių. Turime kuo greičiau susirūpinti. Džiaugiuosi, kad paskelbtas toks pranešimas, nes ten aiškiai pasakyta, turime koordinuoti veiksmus. Aišku, valstybės pačios turi priešintis, bet juk internetas sienų nežino. Vadinasi, ir mes turime tarptautiniu mastu koordinuoti mūsų veiksmus. Rusijos propaganda mm, žiauriai neigiama. Ji be jokios abejonės padarė įtakos ir Brexito referendumui. nesvarbu ką kai kas sakytų, bet rezultatus ta dezinformacija įtakojo. Dabar laikas pasipriešinti galimiems bandymams paveikti Europos parlamento rinkimus. Zdrojevski, ačiū. Pradėdami, pradedant mūsų kadenciją, aš jau sakiau, norint kovoti hybridinį karą, reikia itin sudėtingų pastelgti, itin sudėtingų hybridinių sprendimų. Koks turėtų būti teisingas atsakas? Pirma, pasipriešinti propagandai ir dezinformacijai. Antra, užtikrinti kibernetinį saugumą, švietimas ir susivokimas įvairiais lygmenimis ir bendradarbiavimas. Pranešime tai vadinama strateginiu bendarbiavimu. Mane šiek tiek nuvylė komisijos laikysena. Nes nei 16 metų, nei dabartinis pranešimas tai nėra komisijos iniciatyva, tai ponios Fotyga ir saugumo bei gynybos komiteto iniciatyva. Netaip turėtų būti. Komisija turėtų ne iš paskos vilktis, o žengti pirmose gretose E, kovojant su dezinformacija. Dabar ženklai nėra geri. Komisija vėluoja reaguoti. Vėluoja reaguoti į viešasias, viešojo sektoriaus saugumo problemas. Pranešimo rekomendacijos yra geros. Dabar svarbiausia nevėluoti įgyvendinti pranešimą. Ačiū dabar. Dabar e, spontaniškos diskusijos. Ponas Ražaras, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš atsiprašau, bet dalyvavau susitikime su ponu Barnyje, kaip įsivaizduojate, šiuo metu e, jis yra labai užsiemęs, nespėjau laiko ateiti į salę. Aš norėčiau pakalbėti apie propagandos klausimą. Šis klausimas, ypač propagandos skirtos tam, kad būtų suklaidinta visuomenė ir kuri yra skleidžiama dažniausiai kaip tam tikrų šalių. Turime reaguoti ryštingai, turime blokuoti visas galimybės trečių šalių e, strateginių interesų skleidimui. Taigi turime blokuoti šias galimybės įtakoti mūsų rinkimus, mūsų diskusijas ir mūsų referendumus. Ir dėl to aš e, pritariu komisijos požiūriui, kuri nepasirengusi kovoti su tokiais veiksmais. Ačiū. Labai ačiū. Pone Tomašič, toliau vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Hybridinis karas nėra naujiena. Tačiau technologijų vystimasis atvėrė naujus kanalus ir šiandien kaip niekada lengva pasiekti žmonės naudojant propagandą. Kita vertus, žmonių pasitikėjimas institucija, institucijomis yra istoriškai žemas ir tiems, kurie nori paveikti demokratinius procesus ir e, Demokratija Europoje turi daug erdvės veikti. Aš tik tai galiu rekomenduoti pritarti šio pranešimo rekomendacijams ir nors įsivyšiusiuose demokratijose turėtų būti aišku, kad e, galima skirti teisę tai kritikuoti ES, jos valstybės narės ne kiekvien, ir ne kiekviena kritika yra priešiška veikla. Aš noriu tai pabrėžti, nes gana ne ilgą laiką teko, teko tai patirti priešingų nuomonių. Ačiū, ponas Epitidėjos. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Mūsų yra pasižymė už tų technologijų amž... E, plėtra, propagandą galime išreikšti įvairiausiais būdais. Galima manipuliuoti tiesą, galima dezinfo, dezinformuoti, demokratiniai visuomeniai kyla problema kovoti su priešo propaganda. Turime teikti, e, skleisti tiesą visuomeniai, o ne perskaičiuojant žurnalistus, kritikuoti vyriausybės ar ieškoti skandalų. Taigi, sustelkime ties nešališką informaciją. Mums reikia funkcionuojančios sistemos radio, televizijos, kurie veiktų laisvai. Tačiau tokia šalia kaip Greikija taip nėra. Varstybinė televizija yra valdančiosios partijos įrankis tokiu mastu, kad netgi į savo laidas ne, nekviečia mano partijos parlamentarų dis, dalyvauti diskusijose, nors mes esame trečia pagal dydį partija, ar galite tai įsivaizduoti. Tokia situacija reikia patikimo sprendimo. Labai ačiū Jums. Toliau, ponė Jūron Lentner. Viena minutė. Ačiū, pirmininkė net ir tradicinėje žiniasklaidoje pakankamai dezinformacijos. Labai svarbu, kad žmonės gautų teisingą informaciją, kad galėtų priimti teisingus sprendimus pagristus faktais. Facebookas ir kitos socialinė žiniasklaida turi didžiulę atsakomybę. Jos turi atskirti neteisingą informaciją ir ją pašalinti. Tokios dezinformacijos siekiai klaidinti žmonės turi būti susekti, kaip galima anksčiau kad ji nepaskleistų plačiau. Interneto forumai taip pat turi užtikrinti, kas slypi už įvairiausių reklamų, sufalsifikuotų uh, e, paskirų. Milijonus sufalsifikuotų paskirų reikia pašalinti kaip galima greičiau, vykstant technologiniams pokyčiams. Kaip niekada lengva uh, sukurti neteisingus video įrašus. Todėl su neteisingomis žiniomis reikia kovoti švietimo būdu. Žiniasklaidos raštingumas yra labai svarbus kovant su šią problemą. Labai ačiū Jums. Toliau kolega Marijas, prašom. Pirmininkė, kalbame apie dezinformaciją, propagandą, melus. Bet čia šios rekomendacijos turi būti taikomas taip ir Europos parlamentui, nes būtent Europos parlamentas pasamdė tam tikras bendrovės likti tyrimus, kurios vietoje tyrimų surinko nacionalinių tyrimų duomenis, nacionalinių rinkimų duomenis ir padarė išvadas apie Europos rinkimų tikėtinus rezultatus. Tai yra neįsivaizduojama. Ir to, tos apklausos po to skelbia, kas bus išrinktas, kas bus ne, neišrinktas. Tai yra neprintiniausia propagandos forma, tai yra melagingos žinios, tai yra propaganda nukreipta prieš tam tikrus parlamento narius. Tai reikia pasmerkti, nes tokia pati propaganda kyla iš Europos parlamento. Taigi prašau pasakyti, kokia jūsų pozicija yra šiuo klausimu. Turime pasakyti ne klaidingams žinioms, bet negalime sutikti, kad apklausų bendrovė teiktų, kad tas ar tas parlamentaras nebus išrinktas. Po to tokia žinia skleidžia vyriausios žiniasklaidos priemonės visoje Europoje. Tai yra neprimtina. Labai ačiū už tokį įstringą pasisakymą. Na ir pas, paskutinis profesorius Karskis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkoju, pirmininkė. Daug buvo kalbėta apie tai, kad bandome suvaldyti melagienas, propagandos sklaidą. Bet ir čia neteisinga informacija yra skleidžiama Europos parlamente. Pavyzdžiui, ponas Schaffhauseris skleidžia melagienas. Jis drįsta paminėti šventąjį Joną Paulių II. Jis įžeidžia tuos, kurie gyvena pagal šio šventojo mokymus. Tai yra pozicija, kuri na, labai tokia pikta. Reikia smerkti žmonės, kurie šitaip elgesi. Mes, e, tie, kurie gyvenam pagal e, popiežius Jono Polio antrojus mokymus, tikrai suprantam, kad taip kalbėti negalima ir tikrai ši kalba, Bono Šafhauserio kalba, bus išplatinta ir jinai bus pasmerkta kaip baisiausia dezinformacija. Absoliučiai akivaizdi netiesa sakoma čia mes galime atsirinkti, bet ne visi e, už šių rūmų sienų gali atsirinkti, kas yra tiesa, kas ne. Pirmininkas sako, aš nekėjote per ilgai, dabar suteiksiu žodį ponui Mimicai komisijos vardu užbaigti šias diskusijas. Dėkoju, pirmininkė. Labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis. Dėkoju Poniai Fotygai ir visiems, e, poniai Fotygai ir visiems, kurie pasisakė. Matau, kad visų mūsų interesas yra įveikti dezinformacijos ir užsienio valstybių kišimosi iššūkį dar prieš mūsų rinkimus. Ši diskusija buvo dar viena galimybė pakalbėti apie šią problemą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad labai džiaugiuosi parlamento vaidmeniu. E, kad jūs neišbraukėte šios svarbaus klausimo iš savo darbo tvarkės. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, ponai Anai Fotygai, užbaigti šias diskusijas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovė. Dezinformacija užteršia žmonių širdis, protus ir pats aiškiausias pavyzdys yra tokie kaltinimai, kurie buvo mesti ponai, poniai Sandrai Kalnietiai ar man, būtent Putinas teigia, kad jisai atstovauja Stalino politikai, ne mes. Jisai pats e, tą pripažįsta ir mūsų rūmose dėja yra Putino fanų. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už uh, jų įnašą. Jis yra tikrai puikus ir žinau, kad e, visose frakcijose vyko gilios diskusijos šią temą ir galutinis rezultatas yra tikrai naudingas įnašas visam tolimesniam darbui tų institucijų ES, kurios dirba su propaganda ir kova su propaganda. Norėčiau padėkoti Charles Tanok, kuris man padėjo labai sunkiame etape ruošiant šį dokumentą, kai aš susidūriau su sveikatos problemomis. Dėkoju. Ačiū. Baigiame diskusijas. Dėl šio pranešimo balsavimas vyks rytoj. Dabar